kultūroje, o tai, kas žalinga, turime palikti e, praeitįje, o kad tai padarytumėm, turime būti stiprus ir pasakyti, kad smurtas niekada nepateisinamas kultūra, tradicijom ar religija. Mes kovojame už universalias vertybės įtvirtintas Junktinių tautų hartijoje. Manau, kad ir turime būti labai tvirti šio klausimo. Taip pat labai svarbu, kad e, dirbtumėm ir pakeistumėm kultūrinį e, požiūrį ir e, turėtumėm remti info, informavimo veiklą, akcijas, turėtumėm moterų E, įgalinimą, turėtume rimti tą darbą, kuris atliekamas mūsų šalise, turime dirbti su specialistais daugeliu sričių, kaip pavyzdžiui sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų, turėtumėm e, tiksliau įvardyti rizikos grupės, kad e, galėtumėm tikslingiau vykdyti prevenciją. Pirmininkė, su dideliu įsipareigojimu prisijungiau prie kampanijos, kurią pradėjo Europos komisija, kampanija skirta nuliniai tolerancijai moterų lytės organų žalojimui ir esu tikra, kad e, bus įgyvendinti tolesni veiksmai. Ačiū, pane Gurmai. Labai ačiū, pane komisijos nariai. Nepasant e, tarptautinės bendrijos pastangų, skaičiai vis dėlto um, kelia siaubą. Uh, Ne tik pažeidžiamos pagrindinės mergaičių ir moterų teisės, tačiau keliama grėsmė joms e, Socialinės tradicijos susijusios su šia praktika lemia, kad šią problemą išspręsti labai sunku. Turime ieškoti mokymo e, galimybių, dialogo, ES ir UNICEF pastangos paremtos socialiniu dialogu. Tik tokiu būdu bus įmanoma pasiekti apčiopiamų rezultatų. Turime siekti, kad moterų lyties organų žalojimo praktikos nutraukimas patektų į naują platesnį lygmenį. Turime imtis konkrečių žingsnių ES lygmenio. Aš džiaugiuosi, kad ES lyčių lygybės institutas numato tam tikrus veiksmus žalojimui panaikinti. Manau, kad labai sunku e, yra spręsti šią problemą, todėl, kad turime taip pat e, pasitelkti ir ekstrateritoriškumo principą ir e, siekti šios praktikos panaikinimo, net jei ji vykdoma už ES ribų. Noriu padėkoti komisijos nariui Fiuliai už jo indėlį. Mes turime visi būti tokie ambicingi kaip ir jis. Ačiū, ponė Gurmai, ponė Liutford. Ačiū pirmininkė. Mielai prisijungsiu prie diskusijų tarp visų partijų. Džiaugiuosi kad kovojame su tokia baise praktika kaip apipjaustimas. Tas moterų lytės organų žalojimas dar baisesnis dėl to, kad tai yra vaikų išnaudojimas, vaikų kankinimas. Įvairiais skaičiavimais Junktinėje karalystėje nuo to nukenčia nuo 20 tūkstančių iki 65 tūkstančių. 65 tūkstančiai mergaičių Junktinėje karalystėje. Tai visiškai nepriimtina. Uh, To visiškai negalima e, toleruoti. Šiandien Junktinės karalystės spauda rašo, kad netrukus Junktinėje karalystėje bus vykdomas persiekėjimas, tačiau jau dešimtmečius e, Junktinėje karalystėje tai yra kriminalizuota, tačiau e, sėkmingai pasibaigusių persiekėjimų procesų nėra. Ir Dabar e, yra e, sukurtas šalyje e, specializuotų prokuratūrų tinklas, o prokuratūrai vadovauja moteris, tad pasiekta turbūt bus nemažai, tačiau žinoma svarbu vykdyti šveidimą ir svarbu, kad būtų vykdomos iniciatyvos visoje Europos Sąjungoje. Len Federsten uh, skyrė 5 milijonus svarų kad būtų kovojama su moters lytės organų žalama visame pasaulyje. Ir Burkina e, Faso e, vidurdienyje kaip tik tai organizuojama speciali e, kampanija, prie kurios kviečiu prisijungti. Pane Bauer, 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė, kaip rodo diskusijos, visi sutarėme dėl to, kad e, e, tie skaičiai nukenčiančių moterų ir mergaičių tiesiog pribloškia. Jau buvo minėta, kad daugiau negu 500 tūkstančių moterų mergaičių nuo to nukenčia 140 milijonų pasaulyje. E, Somalės ir Sudanas to šalis, kur daugiausia moterų nukenčia ir paplitimas ten siekia kartais daugiau negu 95 procentus. Nigerijoje tokia. Galas. Sene, Senegale paplitimas apie 90 procentų, tačiau tai vyksta ne tik tai Afrikoje ir artimuosiuose rytuose, pavyzdžiui, Jemenė, Omane, Irako, Kurdistane. Um, um, kenčia taip pat kaip beduinės moteris, taip pat ir Izraelė ir UNICEF. Uh, duomenys buvo nesenai e, paskelbti, e, pateikti duomenys apie 25 Afrikos valstybės, kur labiausiai paplitė, paplitęs e, šitas reiškinys 18 Centrinės Afrikos valstybių nukenčia kas penkta mergaitė. Um, lytės organai žalojami daugiausia mažoms mergaitėm, todėl turime kalbėti, kad rimtai e, pažeisto, pažeistos ir pažeidžiamos vaikų e, teisės. Dėl emigracijos, dėl e, pabėgėlių srautų dabar ir kitose pasaulio dalise žalojami moters lyties organai, taip pat ir Europos Sąjungoje. Uh, Ir kaip jau buvo minėta, 500 tūkstančių moterų ir mergaičių e, patiria pavojų e, dėl to e, valstybėse narėse yra teisės aktai tam, tam skirti, tačiau reikėtų pasakyti, kad e, persekiojant valstybėse narėse e, taikomas ekstrateritorialumo e, principas, kai kuriuose valstybėse narėse nustatytas nemažas paplėtimas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje skaičiuojama, kad apie 60 tūkstančių, Junktinė karalystė 65 tūkstančiai mergaičių nukenčia. Taip pat buvo minėta, kad nepaisant vykdomo persekėjimo moterų lyties organų žalomo atvejais, uh, ko mums reikia, e, kad teisės aktai būtų e, vykdomi. Pane Garsija Perės. Ačiū pirmininkė. Moters lytės organų žalojimas e, - tai smurtas prieš moters ir mergaitės. Todėl tai akivaizdus pagrindinių teisų pažeidimas. Parlamentas turi pasisakyti šio klausimu, kalbėjome, minėjome skaičius 140 milijonų moterų mergaičių visame pasaulyje, 500 tūkstančių ES yra tyrimų, um, kuriuose uh, sakoma, kad pavyzdžiui, Ispanijoje 17 uh, tūkstančių moterų mergaičių kyla uh, toks pavojus. Ir iš ties turime tik tai sveikinti Europos komisijos tam skirtą strategiją. Dabar turime pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Ir turime suburti žmonės, gyvendinti tam tikras strategijas, kad e, likviduotumėm e, šitą baisų smurtą prieš moteris, kad vykdom prevenciją, turime e, mokyti medikus, švietėjus, turi būti e, institucijos, kurios būtų atsakingos už darbą su pilietinė visuomenė. Tai yra labai svarbu, jeigu norime likviduoti šitą baisų reiškinį, kuriam ne vieta 21 amžiai. Jeigu kas nors bando pateisinti šitą praktiką, pasiteisindami e, įvairiausiais dalykais turime aiškiai pasakyti, kad e, religija ir kultūra turi būti gerbiama, bet negalima tuo pažeisti žmogaus teisų. Pirmininkė, ir aš pritariu iniciatyvai, kurią pateikė kolega iš Jungtinės karalystės, Lind, karalystės Lindfedestan. Ji siekia užtikrinti, kad Jungtinės karalystės vyriausybės prioritetas būtų sustabdyti šią praktiką ir Jungtinėje karalystėje, ir užsienyje. Norėčiau raginti Europos išorės veiksmų tarnybą ir toliau kovoti su šiuo reiškiniu, skirti finansavimą vietos projektams, nes geriausią pažangą galima pasiekti tuomet, kai projektai vykdomi vietos bendruomenėse. Mes turime aiškiai pareikšti, e, kad ši praktika, šios praktikos turi būti atsisakyta, bet be veiksmų vietos lygmenių labai svarbu imtis veiksmų ir aukščiausių diplomatinių lygmenių. ES turi dirbti su Afrikos sąjunga, kad būtų sukurtas bendras konsensusas siekiant pabaigti šią praktiką. Kita mėnesį beje Strasbūre e, Jungtinė parlamento asamblėje susitiks ir norėčiau sužinoti, kokios bus e, pristatomos iniciatyvos, kad būtų galima pasinaudoti tą progą ir kad būtų galima pareikalauti veiksmų, dėl ko būtų galima susitarti tarp ES ir Afrikos, kuriais klausimais būtų galima susitarti, kad būtų baigta ši praktika. Mes jau sakėme, kad tai yra smurtavimas prieš vaiką, todėl turi būti baigta ši praktika. Toliau ponė Matera. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Šiandien norėčiau atkreipti Europos komisijos dėmesį į prioritetą kovą su smurtu prieš moteris. Kai kalbame apie moterų lyties organų žalojimą, kalbame apie smurtą prieš moteris. 2009-aisiais didžioji dauguma pasisakė už iniciatyvą šią temą, tačiau vis tiek mes e, šiandien apie tai kalbame ir ši tema nėra ES darbo tvarkėje prioritetų. Tai yra įžeidimas moteriams. 500 tūkstančių moterų mūsų žemynė, kurios kenčia nuo šios brutalios praktikos. Tai yra didelė blogybė ir penkios, e, trys mergaitės kas kelios minutės yra infibuliuojamos, yra 2006 metais patvirtinti teisės aktai, kuriais yra draudžiamas moters lyties organų žalojimas Italijoje. Reikia skatinti veiklą, kad būtų galima atsisakyti šios nepriimtinos smurto formos. Taigi pats stipriausias dokumentas ir pati stipriausia priemonė tai yra prevencija ir informuotumo didinimas. Dar kartą norėčiau priminti, kad 4 milijonai eurų Italijoje tai nėra labai didelis skaičius, tačiau tai yra svarbus įrodymas, kad tos lėšos bus panaudojamos informacijos kampanijai, e, kurie bus siekiama paveikti imigravusius tėvus, kad būtų liautasi žalojus moters lyties organus. Taip pat yra įsteigta nemokama telefono linija siekiant pasmerkti šią praktiką. ES reikalingos konkrečios priemonės, reikia pasinaudoti gerąją patirtimį siekiant įgyvendinti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos rezoliuciją dėl moters lyties organų žalojimo, nes toks ES neveikimas gali būti suprastas kaip nesėkmė. Ta tema, kuri svarbi ne tik moterims, bet ir vyrams. Ačiū, ponė Mandera, ponė Kastelo. Šiandien e, minime e, moterų lyties organų žalojimo panaikinimo dieną, todėl labai svarbu, kad ši diskusija vyksta Europos parlamente. 140 e, milijonų visame pasaulyje kenčia nuo šios praktikos, pusę milijono moterų kenčia Europos Sąjungoje. Mano šalyje 3,5 tūkstančių moterų yra sužalotas. Dažnai ši operacija atliekama jauname dar vaiko amžyje ir palieka svarbių psichologinio pasiekmių. E, komisija parengė, parengė gairių planą, e, kuriuo siekiama panaikinti moterų lyties organų žalojimo praktiką. Amnesty International taip pat dirba šioje srityje. Svarbu uždrausti uh, E, šią praktiką. Airija buvo viena iš paskutinių valstybių kriminalizavusi šią veiklą. Tai buvo padaryta po to, kai Somalio, iš Somalio kilusi moteris Ina Ahmet buvo sužalota. Mes turime pakeisti savo mąstyseną, todėl kad moterų lyties organų žalojimo negalime pateisinti kultūriniais ar religiniais aspektais. Junktinės tautos priemė rezoliuciją pasmerkiančią šią e, praktiką. E, Šioje rezoliucijoje kreipiamasi į Afrikos valstybės. 90 procentų visų moterų um, Dramblio kalo šalyje yra sužalotos. Jei, pavyzdžiui, Ina Ahmed iš Somalio um, prisideda ir ei, e, grįžta į savo valstybę kalbėti apie tai. Turime rinktis duomenis, tačiau turime sutelkti pastangas, kad moterų lyties organų žalojimo, panaikinimo e, akcijos būtų palaikomos. Yra numatytas ir konkretus portalas NFGM.eu. Pone Moren Šarje. Šiandien kalbame ta tema, kurią jau nebeturėtume kalbėti, todėl kad e, moterų lyties organų žalojimas prieštarauja bet kokioms ES vertybėms. E, tai yra e, moterų ir vyrų lygiateisiškumui, moterų teisių apsaugai. Mes norime, kad šis smurtas liautųsi. Šį rytą Aš dėja nieko negirdėjau apie tai. Mes turime tokius svarbius tekstus kaip Stambulo susitarimas, vaiko teisų apsaugos konvencija ir taip toliau. Tačiau ar žinome, kiek aukų iš viso yra, kiek moterų kenčia nuo moterų lyties organų žalojimas? Skaičiai yra tik. Um, prognostiniai, jie nėra tikslus. Moterys yra pažeminamos, net pačios mažiausias mergaitės atliekant e, šias operacijas yra pažeminamos, ne tik žalojamos. Turime ginti šias mergaitės ir moteris. Aišku, tai susijęs su kultūra, tačiau turime pripažinti, kad tai yra barbariška praktika. Šis sužalojimas yra neatstatomas. Moteris yra sužalojama visam savo gyvenimui. Vėliau ji turi su sveikata, su higiena susijusių problemų, kurios kartais tampa mirtinomis. Ir tai vyksta ES, tai vyksta už ES ribų. Tačiau tik dėl to, kad moterys žalojamos už ES ribų, negalime nematyti savo atsakomybės. Mes esame atsakingi, todėl kad e, šis žalojimas yra ir žmogaus teisų pažeidimas, paminantis e, kūno vientisumo ir tapatybės principą, paminantis bet kokius įsipareigojimo nekankinti principus tos valstybės, kurių gyventojai prašo prieglopščio dėl moterų lyties organų žalojimo, turi būti įtrauktos į kovą. Turime daugiau nuveikti apsaugodami aukas. Taip, tai yra kultūrinė problema. Turime e, dalyvauti samoningumo kėlimo kompanijose, turi būti įtraukti berniukai ir vyrai, kad jaunos moterys ir mergaitės nebekentėtų nuo panašių žalojimų. Niekas negali pateisinti šių barbariškų praktikų. Rezoliucijos ketvirtajame straipsnėje kviečiama e, priimti atitinkamus teisėkuros aktus, kurie nutrauktų šią praktiką. You, Ponas Kešmandas. Šiandien sveikiname patys save su tarptautinė diena skirta moterų lyties organų žalojimo likvidavimo. Aš nesveikinu to kiekvieną dieną. Kiekvienais metais turėtumėm žymėti tokią, tokią dieną. Kiekvieną dieną turime siekti likviduoti moterų lyties organų žalojimą. Penki, penkių metų kadenciją baigiu parlamente ir negaliu patikėti, kad stovime čia ir sveikiname veiksmus. Na, Sveikinu komisijos komunikatą, dalyvavo šeši generaliniai direktoratai, taip, e, tai yra horizontalus žmogaus teisėjų klausimas, bet mums reikia veiksmų plano iki šios kadencijos pabaigos, kadangi tai yra tartutinių lygmenių pripažintas žmogaus teisų pažeidimas, vaikų teisų pažeidimas, moterų teisų pažeidimas. Ir tai e, padarysime, jeigu pripažinsime visuotinės moterų teisės. Tai apima ir seksualinės reprodukcijos teisės. Tai yra moters teisė, ne vyro. Ir žinoma, ne dvasininkai turi spręsti, ką moteris turi daryti su savo kūnu. Kolegos, esu liudininkas e, to, kokios yra fizinės pasiekmes moterų lyties organo žalojimo. Tai baisios pasiekmes. Dabar metas imtis veiksmų. Valstybėse narėse skaičiai baisus, gazdinantis. Komisarė, kreipiuosi į Jūs, nežinau, kad klausėte, turime kreiptis į biličius, bičiulius ir turime kreiptis į tuos, kas nenori spręsti šito klausimo. Turime kalbėti tiesiai, alternatyvos neta, nėra, tai reikia likviduoti. Norėčiau paraginti ES ir valstybės narės pasirašyti Europos konvenciją e, skirtą kovai su smurtu prieš moteris. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad niekada nereikės per kitą kadenciją dar kartą kalbėti šiuo uh, klausimu. Tai bus sprendžiama per mūsų veiksmų planą. Madam Kosta. Ačiū, ponė Kešmin. Toliau, ponė Kosta. Esu visiškai įsitikinusi, kad moters lytinių organų žalojimo praktika yra žalinga ir turi būti kovojama su ją, taip kaip teigė panas Kešmin ir kaip mūsų frakcija yra pasiūlysiu ir tai yra nurodyta e, rezoliucijoje, kad visoje ES būtų suderinti teisės aktai, kad ta linkme būtų stipriai pasistumėta. Europoje e, daugiau kalbama apie nepilnamečių apsaugą. Italijos įstatymai yra daug griežtesni tuo atžvilgiu. Antrasis lygmuo, kuriuo reikėtų kovoti, ir komisijos narys tai minėjo, Europa turi nusiųsti aiškę žinę toms šalims, su kuriomis yra sudariusi dvišalės susitarimus, kad ši praktika turėtų būti įtraukta į to šūkio taikymą daugiau už daugiau, kalbant apie bendra, bendradarbiavimą ypač su Afrikomis, Afrikos šalimis. O trečia, netgi tokios šalis kaip aš, kaip mūsų šalis Italija, irgi gali vykdyti įvairias kampanijas, kaip jau buvo minėta, yra nemokama telefono linija. Ir visa bendruomenė dirba to klausimu. Taigi, jeigu nebus dirbama bendruomenėse, e, jeigu mokyklose nebus vykdomos kampanijos, tai vien teis, teisės aktų gyvendinimo nepakaks. Toliau, panas Koferatė. Ačiū pirmininkė. Kai buvo teisingai pasakyta, moters lyties organų žalojimas yra pati žiauriausias smurto prieš moteris, ypač nepilnametes forma. Taigi reikalingos priemonės kovai su tuo. Teis, įstatymo įgyvendinimas yra labai svarbu, teisės sauga yra svarbu, tačiau to nepakanka. Kolegė minėjo, kad reikia dirbti ir su to kultūriniu aspektu. Ne, negali būti niekaip pateisinamas e, šis barbariškas veiksmas. Ir mokykloje reikėtų dirbti. Ir Europos Sąjunga, rengdama savo politikas, turi įtraukti į ją nuostatas dėl to, kad reikia skleisti informaciją apie žmogaus teises. Turi būti visiems aišku, kad tai yra žmogaus, moterų ir nepilnamečių žmogaus teisų pažydimas. Ačiū toliau, ponė Tomsin, dvi minutės. Ačiū, pane komisijos nariai. Kadangi e, prisidengiama, jog moters lyties organai žalojami dėl kultūrinių, tradicinių sumetimų, tai ši praktika vis dar vyksta. Europoje pusė milijono moterų kenčia sužalotos. 180 tūkstančių moterų ir mergaičių kyla grėsmė būti sužalotoms. Moterų lyties organų žalojimas yra nesuvokiama smurto prieš moteris forma. Nėra jokios kitos operacijos, kurios eigoje tokia didelė moters lyties organų dalis būtų pašalinta operacija atliekama nehigieniškai, taip sužalojamos moterys, paminant žmogaus teisės. Kreipiamės į Europos komisiją prašydami, kad ji imtųsi konkrečių veiksmų, siekdama panaikinti šį reiškinį. Turime siekti, kad moterų lyties organų žalojimo praktika būtų nutraukta ir netoleruojama. Būtina kurti prevencinės programas, būtina kurti tokią teisėkurą, kuri būti ta, būtų taikoma visoje ES, kad ši siaubinga žalojimo forma būtų panaud, panaikinta. Panas Malcer. Ačiū, ponia pirmininkė. Kartu su migracija susidurėme ir su problemomis, kurias tarsi importavome. Viena tokių problemų tai moterų lyties organų žalojimas. E, nesusipažinę su tomis valstybėmis net nežinojome, kad tokia praktika egzistuoja, tačiau labai sunku pasiekti pažangos šioje srityje. Svarbu kelti samoningumą medicinos personalo srityje, e, policijos pareigūnų tarpe. Labai svarbu, kad daugelis migrančių išvykusios apsilankyti į savo kilmės valstybę yra apipjaustomos. Be to daugelėje šalių e, moterų lyties organų žalojimas nėra nutrauktas į nusikalstamos veikos sąrašą. Ir nedaug iki teisminių persekiojimų pradedama dėl šios praktikos taikymo. Tai turi keistis. Ačiū pono Malceriui. Toliau pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio. Pane Perdega, ačiū pirmininkė. Kas 11 sekundžių kažkur tai pasaulyje yra sužalojama mergaitė, sužalojami jos lyties organė. Tai barbariškas e, reiškinys, pašalinamas e, klitoris, lytinės e, lūpos. Uh, naudojami skustuvai, žirklės, panašus įrankiai, viskas daroma nesterioliomis, nehygieniškom sąlygomis. 15 procentų atvejų iš tiesų yra susiaurinama vaginos anka, tai yra kankinimas, o ne religinė kultūrinė praktika. Daugiau negu 3 milijonai mergaičių yra žiauriai e, kankinamos ir gimdyti tokiom moteriam yra labai e, sunku, e, nukenčia jų šlapimo puslė, nes gimdymas nuo to yra dar daugybė šimtų procentų didesnis. Tai yra e, žiaurus teisų pažeidimas ir sveikinu šitą galimybę šiandien nušviesti plačiau šitą baisų reiškinį. Ačiū poniai Fendekars, toliau panas Pinjonas. Ačiū pirmininkė. Komisijai buvo pateiktas labai panaš, panašus e, klausimas e, raštu. Mano rinkėjai Birmingeme vykdo e, kampaniją skirtą likviduoti moters lytės organo žalojimą. Mano kolega Lin Federsen, kolegė liberalė demokratė, kur yra Valstybės sekretorė Junktinėje karalystėje paskelbė kampaniją, kurio siekiama to paties tikslo. E, tai yra labai svarbi kampanija, kadangi kenčia milijonai moterų mergaičių. E, norėčiau paklausti, kodėl ES garsiau nekalba apie tai su mūsų tarptautiniais partneriais, kodėl nesimta veiksmų, e, būtų padėta valstybėm narėm kartu, kovoti su šito reiškiniu, kad būtų galima, pavyzdžiui, pasidalinti gerąją praktiką tose bendrovėse, kur šis reiškinys labiausiai paplitęs. Dėkui. Baigiame procedūrą. Prašau žodžio, dabar žodis komisarui diskusijom pabaigti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad iš šios dienos darbo atvarkį traukėte moterų lytės organų žalojimo klausimą. Ne viena mergaitė neturi patirti šito baisaus teisų pažeidimo. Taip pat norėčiau padėkoti e, parlamentui, moterų teisų lyčių lygybės e, komitetui už jų ryštą e, siekiant likviduoti moterų lytės organų žalojimą siekiant likviduoti smurtą prieš moteris. Kiekvieną dieną mo moteris yra mušamos, prievartaujamos, miršta Europoje vien dėl to, kad yra moteris, tai neprimtina. Neprimtina ir tai, kad milijonai mergaičių turi patirti kasmet lytės organų sužalojimą, joms kyla mirties pavojus, jeigu jos e, išgyvena, tai gali tapti neįgalius, gali patirti pavojingą gimdymą. ES ir toliau vykdys kampanijas skirtas kovoti už moterų teisės, jų galima visose kontekstuose. Uh, kad būtų galima likviduoti e, smurtą pagristą lėtim. Komisija ir e, toliau rengs tikslinės nuoseklės iniciatyvas, kad padėtų valstybėm narėm pasiekti apčiopiamų rezultatų, likviduojant visas smurto prieš moteris formas, visiškai pasinaudojant ES kompetencijomis. Na, o kalbant apie ne ES valstybės narės moterų mergaičių teisė tai yra neatsiejama komisijos svarstymo dalis, kai yra vertinama, kokią biudžetinę paramą būtų tikslinga skirti trečiosiam šalim. Tačiau neapsiribuojama vien tik tai finansavimu. Turime kalbėti, galvoti apie pasaulinio bendro sutarimo e, e, siekį. ES priekybos susitarimai yra susijęti su e, politiniais pagrindų susitarimais ir tuo yra grindžiami ES santykiai su trečiosiam šalim. Tai yra E, inkorporuojama ir platesnius asociacijos susitarimus ir asociacijos susitarimų sistema apima e, nuostatą e, dėl to, kad turi būti gerbiama žmogaus teisės. Tai yra svarbus elementas kuriais grindžiami santykiai. Taip pat svarbus bendradarbiavimo ramstis, kuriant dialogo kanalus su, su valdžios atstovais, gerbėm parlamento nariai, teskime bendradarbiavimą šio klausimu, naudokime visom galimybėm, kad galėtume pasiekti savo teksto konsultuosiuosi su kolegė Vivian Reding dėl visų galimų naudingų pasiūlymų, įskaitant ir e, tai, ką šiandien minėjo pane Hall. Ačiū, ponė Fuller. Diskusiją šio klausimu baigėme. Yra parengtas rezoliucijos projektas ir šiandien vidurdienį dėl jo bus balsuojama. Na, o dabar pereikime prie antrojo klausimo, tai yra Najadės du veiksmų programa skirta